Ponios ir ponai, kolegos, periname prie paskutinio darbo tvarkės klausimo. Prašyčiau gerbiamus Europos parlamento narį, poną Butikhoferį, baigti diskutuoti apie Europos ateitį ir ypač apie ES ir Saudo Arabijos santykius. Šiltai pasveikinkime ekscelenciją Saudo Arabijos karalystės valstybės ministra užsienio santykių klausimais Adeliu Al-Džubeiro. Džubeira, e, sveikinu su parlamento užsienio reikalų komitete. Ponas Al-Džubeira, e, malonu jūs susitikti šiame komitete ir pasikeisti nuomonėmis apie Persų įlankos politinę ir saugumo padėtį. Mes tikimės jūsų nuomonę išgirsti dėl šiuo metu vykstančių nerimą kelinčių įvykių. Mes visi labai atidžiai stebime didėjančią įtampą tarp JAV ir Irano. Mes suprantame, kad išlieka didelė tikimybė, kad problemos eskaluosis šiame regione ir pasaulyje. Taip pat mes stebime jūsų santykius su Kataru, tikimės, kad Persilunkos bendradarbiavimo krizė pasibaigs ir bus rastas taikus sprendimas naudingas šiam regionui. Galiausiai Europos parlamentas keletą kartų išreiškęs yra susirūpinimą dėl liūdnos padėties Jemene. Jis išgyvena liūdniausią humanitarnę krizę pasaulyje, kuri nesikeičia dėl pastarojo meto poreikių, kokia iš tiesų padėtis toje valstybėje ir kokios perspektyvos, kad šis baisus konfliktas baisys jūsų nuomonė. Ir e, galiausiai aš norėčiau pabrėžti, kad Europos parlamentas stebi padėtį e, e, Raif Badabi. Padėti 2015 metais jis e, gavo Sakharovo premiją už žodžio laisvę. 2019 e, m. rugsėjo mėnesį jis ketvirtą kartą pradėjo bado streiką reikalaudamas karaliaus malonės. Ekscelencija, žodis jums. Um, Ačiū. Man labai malonu e, su jumis dar kartą susitikti. Tikiuosi jūsų diskusijos. Apibendrinsiu savo e, numatytąją kalbą. Nežinau, kad laiko nedaug. Mūsų regionas yra įdomus ir e, daug iššūkių keltis, bet tai yra labai svarbus regionas. Tris regionus e, mes savo krašte įžiūrime, trys žemynai susiveda, čia turime daug išteklių, daug potencialo ir žinome, kad labai daug iššūkių laukia. Ir Jemenė, Izraelija, Palestinė, e, Sirijoje, Irano, Irako veikla, Afrikos iškišulys, Raudonoji jūra, Libija, Saheliai, Afganistanas, Pakistanas, įtampa tarp Indijos ir Pakistano. E, mes niekad nenuvažiaujame Mūsų tikslas visus tuos iššūkius išspręsti ir sutelkti dėmesį į įvykius valstybės viduje. Mes e, labiausiai rūpinamės savo žmonėmis, norime, kad būtų jų gyvenimas pagerintas ir tikimės, kad bus įgyventa mūsų 2030 metų vizija. Mes e, norime sumažinti priklausomybę nuo naftos, atveriame melinasias zonas investicijoms. Uh, Mes vadovaujamės nusaikumo, inovacijų ir technologijų požiūrių e, visuomenėje, švietimo sistemoje. Mes e, norime kovoti su ekstremizmu ir e, dėkti nusaikumo, tolerancijos kultūrą ir atverti daugiau galimybių jauniems žmonėms, kurių 70 procentų. Atsiprašau, 70 procentų jaunų žmonių yra jaunesni negu 30 metų. Uh, Todėl mes turime sukurti jiems galimybės e, siekti kuo geresnio gyvenimo ir tikimės, kad e, jų dėka mes busime sparesni išornio pasaulio problemoms. Reikia esminių visuomenės pokyčių, galvojame apie 2030 metų vizijos įgyvendinimą ir tikimės, kad mums pavyks uh, išvengti segregacijos viešosiuose vietose, mes norime pakeisti e, moterų vaidmenį, pagaliau mūsų moteris turi teisę vairuoti, gali gyventi be jokių problemų, e, kaip vyrai, moteris gali dirbti viešajame sektoriuje. E, dabar jau moteris gali gauti tokį patį atlyginimą kaip vyrai pagal mūsų darbo sistemą ir be to mes E, turime e, Saudo Arabijos karalystėje e, pakeisti darbo rinką, žiūrime į švietimo sistemos reformas, norime išnaikinti ekstremizmą ir sutelkti dėmesį į nusaikumą. E, rūpi ir tai, kaip pasaulis mato Saudo Arabiją. Mes norime, kad Saudo Arabija būtų vertinama kaip nusaiki, tolerantiška, visa apimanti, moderni visuomenė, suteikianti galių savo žmonėms. Be abejo, klaidų bus padaryta, bet mes turime siekti visą teisų, e, e, visą teisės visuomenės sukūrimo. Karalystėje siekiame konkrečių rezultatų. Matome, kad labai ženkliai padidėjo tiesioginių užsienio investicijų kiekis e, pastaraisiais metais. Ženkliai išaugo užsienio verslininkų steigiančių įmonės Saudo Arabijoje kiekis. Tai yra labai geras ženklas, rodantis, kad jie pasitikė Saudo Arabijos ekonomiką ir e, tiki Saudo Arabijos reformų procesu bei jos ateities perspektyvomis. Nepaminėjau dar vieno dalyko. Mūsų priekybos ir investicijų ministerijos statistika rodo, kad 39 procentai Saudo Arabijos verslininkų yra iš užsienio, o 55 procentai aukštojo lygo, lygio studentų yra moteris. Tai E, tai tikimės tarnaus Saudo Arabijos labui. Kalbant apie jūsų įvardintas Kataro problemas. Kataras remia ekstremizmą ir terorizmą. Dėl to mums kyla daug problemų. Be to mes matome, kad jie moka išperkas teroristinėms organizacijoms, tokiams kaip Hezbollah, Irake ir kitur. Ir E, reikalauja, kad e, tokiu būdu būtų grenami kaliniai. Tai yra terorizmo finansavimas. Iškyla problemų su, dėl to, kad Kataras kišasi į mūsų vidaus reikalus. Mes labai aiškiai e, Kataro prezidentui tas problemas įvardyjome ir tikimės, kad jų pozicija pasikeis ir e, Kataras pradės elgtis kaip normali valstybė. Mums iškyla problemų dėl to, kad Kataras naudojasi savo platformomis neapykantai ir e, terorizmo kurstimui. E, tikimės, kad bus galima tai išnaikinti. Problemų dar yra ir aišku, Kataro prezidentas turės pats rasti būdų pakeisti valstybės elgesį poziciją ir siekti pažangos. Mes tikimės, kad E, GCC e, pasiektos e, pasiekti rezultatai sumažins grėsmę, ministrų komitetai galės susitikti ir kariuomenės rengimo pratybos bus pradėtos organizuoti, krizė bus sušvelninta ir mes tikimės, kad krizė bus įveikta GCC dėka. E, jūs klausėte, kokia yra padėtis teisės sistemoje. Ir e, Saudo Arabija turės nuspręsti, e, kokia bus mūsų atei, teisės sistema ateityje. Aš čia ir baigsiu, nes nu, geriau norėčiau atsakyti jūsų klausimus, aš nenoriu vienas pats kalbėtis. Labai ačiū, gerbiamas ministrė, ekscelencija. Ačiū E, kad e, suteikėte galimybę kitiems pasakyti, pats sveikinu ir Saudo Arabijos ambasadorių, kuris yra dažnas svečias Europos parlamente. Turime pusvalandį pasikeitimui nuomonėmis dabar su svečiais iš Saudo Arabijos. Prašyčiau nurodyti, e, jeigu norėsite pasakyti, APP narys David Lega pirmiausia, ar Michel pirmiausia. Michelis Galeris pirmiausia. Labai ačiū. Sveikinu ministrą šiame komitete. Norėčiau pasidžiaugti. E, aš girdžiu, kas vyksta jūsų valstybės viduje. Girdėjau jūs vartojant terminus nuosaikumas ir tolerancija. Linkiu geriausios kloties įgyvendinant šį tikslą. Na, o dėl moterų teisių, e, apie ką jūs jau šiek tiek kalbėjote, Norėčiau palinkėti, kad tolerancijos ir nusaikumo dvasia išplistų už Saudo Arabijos ribų. Mes žinome, kad Saudo Arabija finansuoja mečetes užsienyje. Aš nesakau, kad vyriausybė viską tą daro, bet ar aš būčiau Sarajeve, Tunise ar Islamabade, uh, girdžiu žmonės sakant, kad Saudo Arabija finansavo tą ar tą objektą ir akivaizdu, kad dažniausiai tai yra radikalesnės salafistinės organizacijos. Tad jeigu jūs turite valstybės vidaus nuosaikumo ir tolerancijos darbo atvarkę, aš norėčiau, kad jūs ją išplėstumėte ir į užsienį. Mano klausimas dėl neties artimiausios ateities santykių su Saudo Arabija ir neramiomis kaiminėmis valstybėmis, bet su tolimesnė perspektyva. Ar anksčiau ar vėliau jūs nesutiktumėt sukurti tai, ką mes Europoje prieš maždaug 40 metų turėjome? Organizavome saugumo ir plėtros konferenciją ar bendradarbiavimo konferenciją. Gal reikėtų kažko panašaus ir jūsų regione? kad dalyvautų visos susijusios valstybės ir tokiu būdu jūs visi būtumėte pareigoti siekti bendros ateities ir taikos. Ar ne tokios perspektyvos jums reikėtų siekti, neiškeliant jokių iš ankstinių sąlygų? Galų gale Europoje tai buvo sėkminga ir ateš čia naudos mums visiems. Ačiū, Michael Galer, toliau socialdemokratų vardu Marija Arena. Ačiū, labai ačiū. Aš keletą klausimų turiu dėl žmogaus teisių. Pirmiausia, 2018 m. vasario mėnesį Europos parlamentas prieėmė rezoliuciją skubos tvarka dėl moterų teisų gynėjų Saudo Arabijoje. Pirmiausia, dėl tų gynėjų, kurie yra sulaikomi be kaltinimų, kurie dar yra sulaikyti ir jų įkalinimo sąlygos e, nusipelno didelės kritikos Saudo Arabijai. Ką Jūs galvojate apie tų gynėjų išlaisvinimo galimybės, žinant, kad tie žmonės kovojo už moterų teisę vairuoti automobilius Saudo Arabijoje. Dabar jau įstatymas priimtas, tai galbūt tuos kovotojus už žmogaus teisės jų reikėtų išlaisvinti. Kitas dalykas. E, Sakarovo premijas Hai Badali gavo 2015 metais Sakarovo premiją, 2012 jis buvo uždarytas į kalėjimą. Jo sveikatos būklė kelia rimtą susirūpinimą ir mes tikimės, kad jo dėl sveikatos būklės bus galima pagalvota kaip jį išlaisvinti, ar apie tai yra svarstoma, ar yra galvojama į Europos parlamento išreikštą susirūpinimą, suteikiant Sakarovo premiją. Kitas dalykas - politinis klausimas, Jemeno klausimas. 24 milijonai Jemeno gyventojų, iš jų 12 milijonų vaikų e, gyvena iš humanitarnės pagalbos. Stokholmo sutartis egzistuoja ir mes, aišku, e, tą sutartį e, visai sutarčiai pritarėme, Saudo Arabija yra įsipareigojusi prisidėti prie tvarios taikos sukūrimo. Na ir paskutinis klausimas dėl Irano. Koks Saudo Arabijos požiūris į e, bendrą iniciatyvą, e, kaip sumažinti e, padėties eskalavimas dėl santykių su Junktinėmis Amerikos valstybėmis. Toliau Irina von Vyzė iš Renių frakcijos. Ačiū, ekscelencija. Aš kaip ir mano kolegė Arena, kalbu žmogaus teisų pakomčičio vardu. Pripažįstame, kad pažangos yra padaryta Saudo Arabijoje, ypač e, moterų teisų klausimų. Labai ačiū už tai. Tačiau aš turiu pastebėti e, detaliau, kad 13 moterų aktyviščių nuo 2018 metų yra sulaikytos ir joms e, grėsia bylos dėl žmogaus teisų gynybos. Daug moterų e, turi e, e, yra uždarytos dėl e, teisų sulaikymo. 35 turiu gal, Salman Nadavin, Nasida Asaba, Mail Sahran ir daugelis kitų. Mes dažnai girdime uh, E, kad tos moteris yra sulaikomos saugumo sumetimais. Bet kaip Jūs paaiškintumėte tai, kad kai kurios moteris 2019 m. kovo mėnesį patrauktos baudžiamojo atsakomybėn buvo apkaltintos santykiai su tarptautinėmis organizacijomis, tarp jų Amnesty International. Antras dalykas. Ar Saudo Arabijos administracija tyrė kankinimų ir neteisingo elgio su Lušein Al-Haslum atvejį? ir kitų žmogaus moterų teisų gynėjų e, atvejais. Ir kodėl iki dar neseniai Alsuna Sima buvo uždarytas vienutėje iki pat nuo, nuo 2019 metų pradžios. Ačiū. Irene von Vyze. Žaliųjų frakcija, ar kas nors norėtų pasakyti? Ana Neumann. Kaip mano du kole, dvi kolegės e, iš dešiniųjų pusės sakė, e, iš teisės reikalų komiteto pusės E, sakė, mes turim kalbėti apie žmogaus teisės. Aš esu e, santykių su arabų pusėsalių delegacijos pirmininkė ir aš norėčiau pakalbėti apie galimo bendradarbiavimo tam tikrus aspektus. Jūsų apsilankimas vyksta pačiu laiku. E, žurnalisto nužudimas mums labai aiškiai parodė, kad padėtis tame regione gali eskaluotis labai greitai ir mes turime bendrą e, interesą, kad tokia, to nepasikartotų, kad padėtis nesieskaluotųsi. Nepaisant to, konfliktai, kurie išplaukė po Suleimanį žūties, e, dar neišnyko. Ir kaip jūs žinote, mūsų buvusioji vyriausiai galiotinė ponė Mogerinė ilgą laikę bandė prastumti regionų konferencijos idėją, įskaitant ir Persų įlankos valstybių, taip pat Irano Irako e, konferencijos klausimą. Ir mano klausimas būtų toks, ar jūs įsivaizduojate, kad egzistuoja galimybė sukurti tokį regioninį požiūrį? E, kol kas tai siejama su viltimi. Iniciatyvą iškėlė iraniečiai. Kitas klausimas. Jūsų pareiškime, jūs savo pasisakymę įvardinote ištisą sąrašą planų, ką, Europos, ką Saudo Arabija turėtų padaryti, atsinant sinergijos šaltiniai žmogaus teisiai, santykiai su Jemenu, moterų lygybė, žodžio laisvė. Man atrodo, kad sąrašas labai gražus ir mes esame matę labai konkrečių e, žingsnių į priekį, tačiau aš norėčiau, kad viskas būtų daroma šiek tiek greičiau. Man atrodo, kad jūs ir patys norėtumėt, kad viskas būtų daroma šiek tiek greičiau, kiek aš supratau iš jūsų pasisakymo. O klausimas būtų toks, kaip ES ir Saudarabija galėtų bendradarbiauti, kad uh, E, tai pagreitėtų, e, kad iš tiesų tas tempas paspartėtų. Ir dar, jūs kalbėjote apie nusaikumą ir visą apimančią visuomenę. Tai būtų tikslas, kuriam mes pritartume. Ačiū. Hanna Neumann, EKR frakcijos vardu, kuris sėdi tiesiai prieš mus. Uh, uh, Ačiū. Norėčiau pasisveikinti su mūsų svečiu. Didžiausia grėsmė jūsų regione yra Iranas. Na, o kita didelė regioninė galybė yra Turkija, kuri yra beje strateginė NATO partnerė. Ar jūs išvelgtumėte galimybių pagerinti santykius tarp Saudo Arabijos ir Turkijos? Ačiū, Jeffrey. Toliau, Gue vardu ponas Kologlų. Jūs tikriausiai graikiškai kalbėsite, ar ne? Taip, kodėlgi ne? Jeigu jos, jo ekscelencija supranta graikiškai, būtų dar geriau. Taigi bandysiu angliškai. Gerbiamas ministrė, jūs labai gražiai kalbėjote. Jūsų kalba buvo skirta Europos parlamentui, tačiau tuo pat metu Jūs kalbėjote apie žodžio laisvę, apie moterų laisvės. Nepamirškime, kad moteris kali, nes jos kovoja už savo teisės. Jūs atvykote į Europos parlamentą, na, o ponas Badawi, kuriam įteikta Sakarovo premija, vis dar kali. Jūs turėtumėte kažką pasakyti ir apie tai. Taip pat Jemene mes visi puikiai žinome, kokie baisus dalykai vyksta, humanitarnė katastrofa. E, Saudo Arabija yra atsakinga už šią katastrofą. Ji kišosi į civilinį karą. Jūs apie tai irgi nieko nesakote. Be to, šiame parlamente mes labai susirūpinę dėl pono Kašogi nužudimo. teismas, kuris pagaliau įvyko, praktiškai išteisino karalystę. Na, o mes manome, kad būtent karalystė ir yra atsakinga tiesiogiai už šį nužudimą. Na, man labai gaila, bet aš manau, jūs turėtumėte pasakyti daugiau apie tai, kas realiai vyksta. Kai kurie, pavyzdžiui, asmenys e, buvo nuteisti už šį nužudimą, liktai jie vieni patys be valdžios žinios būtų veikę. Na, žinote, aš labai tikiuosi, kad už tokius kritiškus žodžius niekas mūsų nesupjaustys į gabalus. Dar liko keletas e, norinčių pasisakyti. David Leger, Tran Bacescu, Majan Govart ir Petras Auštrevičius. Dabar sąrašas e, baigiamas, daugiau neregistruosime norinčių pasakyti. Taigi, kolega, ponas Lega. Gerbiamas e, ministrė, nepaisant procesų vykstančių Saudo Arabijoje, Europos Sąjunga, e, mes visi su kolegomis labai neraminame, susi, ne, labai sunerime esame dėl sulaikymų. Pavyzdžiui, princas Abdullah yra sulaikytas be teismo, daugybė e, kitų aktyvistų yra nuteisti, tiksliau laikomi įkalinti kalėjimuose be teismo. Ar Saudo Arabija vis dėlto yra pasirengusi uh, E, bent jau teismo procesą teisingą užtikrinti tiems asmenims. Trajan Bacesku. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas ministrė. Na, aš turiu labai sudėtingą klausimą, sudėtinga bus jį atsakyti, bet gal pabandykime. Regione vyksta siaubinga kova dėl dominavimo šiame regione. Ta kova vyksta tarp Irano ir Saudo Arabijos. Jeigu, pavyzdžiui, Iranas ir jūs išliksite amžinai toje kovoje ir toliau kovosite be pabaigos čia, kaip iš to dabar išlos Saudo Arabijos gyventojai? Ačiū žodis kitam kolegai Horvud. Labadiena, gerbiamas ministras, alam aleikum, aš lankiausi jūsų šalyje ir mane labai svetingai sutikote. Tačiau Human Rights Watch savo paskutinėje ataskaitoje kalba apie represijas prieš intelektualus už žodžio laisvės reiškimą daug žmonių, daugiau nei šimtas žmonių buvo nužudytų. Pavyzdžiui, 37 žmonės vieną dieną net buvo uh, nužudyti, 94 e, užsieniečiai, 3 buvo nepilnamečiai net asmenys, daugybė kankinimų ar teismo nebuvimo atveju mus labai neramina. Kolegė, kolegė areną, Salaman, apie Salamadabį ir Amasimą, moteris e, kalbėjo jau, kurios yra įkalintos už e, tokius pažeidimus, kurie netgi nebūtų laikomi pažeidimais mūsų šalise. Raipadami, taip pat kolegos jau minėjo, jis vis dar kali. Na, man tas Saudarabijos liberalų tinklas atrodo labai grėsmingas. Gerbiamas ministrė, Jeigu norite, kad žmonės jūs matytų kaip modernę, įtraukę visuomenę, tai tikriausiai būsite nusivylęs, nes taip nenutiks, kol Saudo Arabija neišspręs akivaizdžių žmogaus teisų pažeidinėjimų problemų. Jūs esate didžiausias e, žmogaus teisų pažeidimas pas, pažeidinėtojas pasaulyje. Kaip mes galime jūs laikyti sąjungininkų ir draugų? Ačiū dabar žodis ponui Užtrevičiui. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas ministrės, sveikas atvykęs į e, Europos parlamentą. Mes e, daug čia svečių sulaukėme, kalbame su jais atvirai, sąžiningai, lygiai taip pat kalbėsime ir su jumis. Jūsų kalboje išgirdau daug pažadų ir aš irgi uh, labai pageidaučiau, kad jūsų valstybė e, būtų moderni e, ir laikytųsi žmogaus teisių. Tačiau dabar mūsų Sakarovo premijos laureatas Raibadavi vis dar įkalintas. Jis vis dar laukia teismo. Ir kol tai vyksta, mes ir toliau reikalausime jo išlaisvinimo. Mes netilėsime, kol Raiva Dabis nebus išlaisvintas. Kitas dalykas, ministrė. Labai norėčiau išgirsti jūsų nuomonę dėl Džamal Kašogio nužudimo e, kaltininkų teismo. Tai beje nutiko Saudo Arabijos diplomatinėje institucijoje. Tai yra absoliutus e, žvėriškumas. Ministrė, aš manau, jūs turėtumėte tai pakomentuoti. Tikiuosi, sutiksite su manimi. Kaip demokratinė sąjunga, ES siekia e, demokratinio bendradarbiavimo su jumis, tačiau laikas atėjo veikti ir jums. Pirmininkas, ačiū kolegos už tokius e, klausimus. Dabar, gerbiamas ministrė, siūlau Jums atsakyti. Pradėsiu nuo Jemeno, o paskui pereisiu prie žmogaus teisų. Na, dėl Jemeno. Mes nepradėjome konflikto. Mes padėjome tiesiog prezidentui kovoti su smurtu regione. Jemeno prezidentas buvo įkalintas, e, buvo medžiojamas net ir už šalies ribų. Jis paprašė paramos, mes jam padėjome ir tai padarėme e, vyriausybės prašymu. Po devinių mėnesių prasidėjo karas. Mes ieškojame visų įmanomų politinių sprendimų. Daugiau nei 70 sprendimų buvo pasiūlyta. Visi buvo atmesti. Triš, daugiau nei 300 balistinių raketų, daugiau nei 200 dronų buvo panaudota. Ir niekas e, čia kitų štai nekaltina. Žmonės miršta badu, žmonės miršta. Mes pateikėme 40 milijonų e, dolerių e, paramą Jemenui, humanitarinę ekonominę pagalbą. Niekas kitas to nepadarė. Ir niekas apie tai nieko nesako. Pavyzdžiui, e, buvo daugybė nekaltų e, Jemeno žmonių nužudyta, tačiau už tai kaltinami mes. Neteisinga. Mes kartu su Martinu Griffitu ieškome politinio sprendimo Jemene, dirbame su deskalavimo klausimais. Dabar buvo sumažintas 80 procentų karinės operacijos mastai. Ir štai dabar jau yra oro uostai atverti ir sienos vėl yra keičiamasi kaliniais. Mes labai tikimės, kad bus rastas politinis sprendimas. Tačiau neteisinga yra manyti, kad Saudo Arabija yra atsakinga už tai, kas vyksta Jemene. Ne mes tai pradėjome. Tikrai ne mes žmonės tai pamiršta. Na ir kitas klausimas. Iranas. Nuo pat 79 metų patiriame vien tik tai mirties grėsmę ir griovimų grėsmę. Diplomatai yra žudomi. Jie du kartus Irane mūsų ambasadą užpuolė. Jie bandė susprogdinti objektus Saudo Arabijoje. Jie bando destabilizuoti Kuveitą, Bahreiną, Jemeną, Saudo Arabiją. Taip pat jie e, susiskaldimą e, propaguoja. Jie nori eksportuoti savo revoliuciją. Jie, e, jie E, nesilaiko suverenumo principų, jie mano, kad visi šitai priklauso Iranui, čia tas pats būtų, kad pavyzdžiui Italija manytų, kad visi katalikai priklauso jiems. Būtent todėl mes turime bėdų su Iranu, būtent dėl šių priežasčių. Jeigu Iranas savo elgesį pakeistų, tai galbūt galima būtų kažką padaryti. Tačiau Dabar jau 40 metų, nuo 79 metų tai patiriame ir nieko nepasiekėme. Dabar Iranas laikosi gynybinių e, pozicijų. E, šitai dabar eina į demonstracijas Irake, Libane prieš Iranus. Visa tai yra Irano agresyvios politikos regione pasiekmes. Aš manau, kad reikia ir toliau daryti spaudimą Iranui tam, kad jis pasiektų, pakeistų tiksliau savo elgesį ir kad laikytųsi tartautinių susitarimų nustatytų sąlygų. Labai paprasta Briuselyje e, sėdėti ir sakyti ir kažką tai kalbėti apie dabar šiuo klausimu. Jūsų ambasados nesprogdinamos, jūsų diplomatai nežudomi, jūsų objektai nesprogdinami jūsų šalyje. Būtent dėl to mes turime problemų su Iranu. Būtent todėl. Uh, uh, Būtent todėl mes turime problemų. Tai yra labai rimti klausimai. Patys, pats Iranas turi nuspręsti, ar jie už revoliuciją ar už nacionalinę valstybę. Jeigu jie nori būti nacionalinę valstybę, tautinę valstybę, jie turi taip ir elgtis. Tai tiek būtų dėl Irano klausimų. Dėl ekstremizmo ir ekstremizmo eksportavimo. Tai čia jau yra istorinio palikimo klausimas. Pavyzdžiui, Afganistane, Balkanuose buvo ekstremistų, teroristų, mes juos identifikavome ir neutralizavome. Ir jeigu mes žinome, kad žmonės taip elgesi, skleidžia nepykantą ir terorą, tai mes turime juos neutralizuoti. Radikalių ekstremistų tikslas nėra Bruselis, jų tikslas yra Meka, o Meka yra islamo centras. Mes turime atsekti tuos žmonės, kurie finansuoja terorizmą. Mes dirbame su partneriais visame pasaulyje. Dabar mes turime problemų su musulmonų brolyje. Musulmonų brolyje propaguoja ekstremizmą, perima vyriausybės kai kuriuose valstybėse. Tai yra jau istorinis palikimas, jau du dešimtmečius su tuo uh, susijęs. Toliau. ES vaidmuo yra svarbus mūsų regione. Jūs turite didžiulę ekonominę jėgą, politinę išmintį. ES turi vaidmenį svarbu ir Jemene, ir Sirijoje, ir Irake, visose teritorijose. Ir tai nėra vien tik tai finansinis vaidmuo, tai yra ir karinis vaidmuo. Jūsų žmonės, jūsų ginklai naudojami kovoti su ISIS Sirijoje ir Irake. Jūsų vyrai ir moteris kovoja už tai, kad būtų išlaikyta taika ir stabilumas Afganistate. Afganistane jūsų vyrai ir moteris kovoja su Boko Haramu. Afrikoje. Jūsų vyrai ir moteris kovoja su piratais Adamo įlankoje. Taigi, jūs veikiate regione, jūs ir toliau turite veikti regione kaip ES. Toliau žmogaus teisų klausimas. Tai yra teismų sistemos klausimas, mūsų teismų sistema yra nepriklausoma ir niekas neturėtų mūsų mokyti, kaip mūsų teismų sistema turėtų veikti. Pasižiūrėkime į istoriją. Šiame kontinente taip pat buvo įvykdyta didžiulių baisių nusikaltimų. Ir demokratija, ir teisės viršenybė per vieną naktį netėjo. Tikrai ne per vieną naktį viskas išsisprendė. Taigi nemokykite mūsų Mes turime savo teismų sistemą, ji yra nepriklausoma ir mes niekam neleisime nurodinėti, kaip turi dirbti mūsų teismų sistema. Mes esame suvereni valstybė, ne bananų respublika ir mes laikome savo teismų sistemos uh, e, sprendimų. Na, o dėl Human Rights Watch ir kitų organizacijų. Human Rights Watch patys labai prieštaringus e, pareiškimus teikia. Štai pavyzdžiui, kai jie mums Jie mus kaltino neapykantos skleidimu. Kai mes juos įkalinome, kai mes juos įkalinome, tada jie pradėjo priekaištauti mums dėl žodžio teisės, žodžio laisvės pažeidimų. Tačiau nieko realiai jų ataskaitose konkrečiai nepasakyta. Pavyzdžiui, tie trys žmonės, tie trys paaugliai, e, kuriem mirties bausmė buvo įvykdyta. Tie teiginiai nėra teisingi. Mes nepilnamečiams mirties bausmės nevykdome, mes jų netgi nesulaikome. Mes turime atskirų e, centrų žmonėms įkalintiems iki dešimties metų ir mes tikrai mirties bausmės nevykdome žmonėms, kurie nusikaltimus padarė nebūdami 18 metų. Daug gandų dabar sklinda. Pavyzdžiui, apie tai, kad e, Saudo Arabijoje 14-mečiams, e, 15-mečiams yra mirties bausmė įvykdoma. Ne, taip nėra. Tai yra gandai tokie dalykai niekada nevyko. Ta žmogus niekada nebuvo nuteistas mirties bausme, todėl kad jo padarytas nusikaltimas buvo padarytas tuo metu, kai jam nebuvo 18 metų dar. Yra tokių situacijų, kai pavyzdžiui 16-17 metų asmenys padarė nusikaltimus, o po to jau būdami 21 ar 22 padarė mirties bausme baudžiamų nusikaltimų ir jie buvo nukal... nuteisti mirties bausme už tuos nusikaltimus, kuriuos jie padarė 21 ar 2 jau metų. Na, o žiniasklaida ir tos teisų gynėjų organizacijos tai sieja su ankstesniais nusikaltimais ir sako, kad e, mirties bausmė įvykdyta už nusikaltimą įvykdyta 16 metų, bet tai nėra tiesa. Na, o dabar moteris, moterų sulaikimas. Demašo Čiūčiai klausimas. Tai yra labai problematiškas Saudo Arabijai klausimas. Tai buvo klaida, už kurią dar mokėsime ne vienerius metus. JAV Abu Graibo kalėjimą turėjo. Amerikiečių kariai, amerikiečių objekte tokius dalykus darė. Ar, pavyzdžiui, gynybos sekretorius ar prezidentas apie tai žinojo? Ne, nežinojo. Kągi jie padarė? JAV ištyrė šią situaciją, JAV prisėmė atsakomybę, JAV užkirto kelią ateityje tokiems atvejams vykti. Būtent taip elgėsi valstybės. Devintajame dešimtmečioje Oliva Nord mane, kad e, JAV prezidentas uh, norėjo dirbti su Iranu. Tačiau aš pasakysiu, kad e, tai, apie ką išnekate, nėra jūsų reikalai. Tai yra mums labai skausmingas klausimas. Bendrojo teismo sprendimas yra priimtas, galbūt bus apeliacinis ieškinys, žiūrėsime, kaip toliau teisiniu keliu išspręsti kažkokią nužudimo klausimą, na, o dėl kitų sulaikytų asmenų. Kaip jau ir sakiau, nepaisant to, kad labai jūs gerbėme, mes nesileisime būti mokomi. Mes turime savo teisinę sistemą, mes laikome savo įstatymų ir taip ir toliau ir bus. Mes jūsų nemokome apie tai, kaip jūs turėtumėte dabar leisti įstatymus, kaip elgtis su mažmomis. Mes niekada e, to nedarėme ir praeitie. Net ir už tai, ką jūs darote mūsų regione, mes jūsų neauklėjame. Jūs negalite dabar čia auklėti užsienio valstybės, jeigu net neturite visos reikalingos informacijos ir viso pilno vaizdo apie tai, kas vyksta. Tai yra neteisinga, nekorektiška ir niekas taip nesielgia su draugais. Ar visus klausimus jau aptariau? Ministrė, man atrodo, dėl Turkijos pamiršote Turkija yra didelė svarbi valstybė regione. Mes oriai elgiamės su Turkija. Turėjome šiek tiek problemų dėl jų dalyvavimo Sirijos konflikte, dėl jų veiklos Libijoje. Mes bandome užtikrinti, kad santykiai ir toliau būtų plėtojami ir mes tikimės, kad Turkija bus atsakingas veikėjas šiame regione ir tai prisidės prie stabilumo regione. Kolegos,